Exactly. Dear colleagues, please, I would ask you to take seat and let's start. Mėly kolegos, prašau susėsti, pradėkime posėdį patvirtinami darbo atvarkį. Kaip žinote, pirmoje dalyje vyks bendrasis ekonomikos ir biudžeto reikalų komitetų posėdis. Taigi patvirtinkime darbo tvarkę. Norėčiau pasisveikinti su Pervanš Perės, kuri yra naujoji koordinatorė atstovaujantį socialistų ir demokratų frakcijų. Pirmko pranešimų nėra, taigi galime pirmiausiai patvirtinti Du 2015-2016 metų pastarojų trijų posėdžių protokolus. Juos patvirtiname, dabar pradėsime svarstyti pono Belgės ir Pervanš Peres pranešimo projektą dėl eurozonos biudžetinių pajėgumų. Kaip e, žinote, pranešėjai parengė labai įdomų plačių užmojų pranešimo projektą. Taip pat e, apsilankė kai kuriuose Europos valstybių sostinėse dalyvavo svarbiose susitikimuose, tarp jų ir neseniai su pane Regling Tikrai nuveikta daug darbo ir noriu padėkoti pranešėjams už tai, nes tema yra labai svarbi, tai yra susijusi su bendrosios rinkos biudžetu ir taip pat ir su bendra valiuta. Ir būtent tai yra papildomas aspektas, Todėl reikės dabar svarstyti sąsajas tarp e, bendrosios rinkos ir bendrosios valiutos, taigi dabar steiksiu žodį pranešėjai, poniai Peres. Ačiū pirmininkė, pagal 55 darbo tvarkos taisyklių straipsnį, po to, kai du darbo dokumentai buvo pristatyti, jau turėjome galimybę per ankstesnį posėdį juos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 Nežinau, e, kaip tas fondas turėtų vadintis e, tiksliai prancūziškai, tačiau e, angliškas pavadinimas yra Rainy Day Fond, tai yra lietingų dienų fondas. Ir ten būtų mokamos atinkamos įmokos, iš kurių būtų galima mokėti ir nedarbo pašalpas. Taigi, jeigu sustarsime dėl visų šių funkcijų, tai turėsime patvirtinti ir atitinkamus klausimus susijusius su e, fondo administravimu ir mes čia esame pateikę taip pat atitinkamų pasiūlymų ir tikiuosi, kad kolegos juos sugebės sureaguoti. Ačiū už šitą informaciją. O dabar laukime kolegos Bögi. Prieš tai kalbės Burkhard Barts. Ačiū pirmininkė. Mūsų e, šešėlinis pranešėjas Zygmut prašė jį pavaduoti, kadangi jisai EPP vardu dalyvauja mūsų partijos 40-ųjų metinių jubiliejaus renginiuose Luksemburgė. Taigi jis yra Luksemburgė ir prašė pakalbėti jo vardu. Uh, some... Sikurdas Muzan pasakė, kad skaitydamas šito biudžeto projektą jisai turėjo tam tikrų abejonių. Jis mano, kad šiame pranešime neatsižvelgiama į kai kurias teisinės aplinkybės ir pasigenda jisai iš tai kokių dalykų. Pirmiausia, jis pasigenda ekonominės ir pinigų sąjungos tikslaus apibrėžimo. Antra, jis atkreipė dėmesį tai, kodėl euro um, valiutai tenka susidurti su labai uh, dideliais e, ekonominės ir finansų krizės padariniais. Jis kalba apie tai, kad netliktos finansinio sektoriaus reformos taip pat e, yra per mažai išleidžiama ir mažai skatinama verslo veikla, bet to makroekonominės disbalansas kai kuriuose eurozono valstybėse jau tęsiasi dešimtmečius ir joms nenumatyta jokia veiksmų laisvė po to, kai prasidėjo krizė. Taigi Zikvirtas parašė, dingo vienas sakinys, bet ką aš padarysiu, tiek matau šiame puslapyje. Jis taip pat sako. Integrating the ESM into the key community A, jis sako, kad nebuvo atsižvelgta į Pringle bylos m, išvadas. Pringle byloje buvo konstatuota, kad buvo neatsižvelgta į sutarties 125 straipsnį, pagal kurį nėra nuostatos teikti paramą valstybei stiprinti finansus. Taigi, jeigu būtų naudojamas iš tos varto, taikomas straipsnius, tuomet reikėtų keisti sutartį. Be to, jisai sako, kad reikia paminėti, jog fiskalinis pajėgumas yra ribotas, kad galėtų sustiprinti valstybių narių finansinę padėtį. Taigi valstybės, kurios pateko į sutinkę padėtį, turėtų naudotis ne tik tai krizės išvengimo mechanizmų ir taip pat ne tik tai 125 straipsnio nuostatomis. Be to, jisai atkreipė dėmesį ne vieną kartą į šitą straipsnį. Tre, penktą pranešime yra teigiama, kad ESM e, e perėjimas į pastovų fondą yra neįmanomas pagal dabartinę teisinę situaciją, tam būtų reikalingi sutarties pakeitimai. Jisai kalba taip pat apie e, ministrų, finansų ministrų e, galimybės daryti įtaką išdui, tačiau reikėtų nepamiršti, kad mes čia kalbame apie euro grupės klausimus ir todėl mano, kad šiuo metu pranešime apie tai nereikėtų kalbėti. Septintas. Pagal 20, 26 punktas fiscal capacity yra keičiama IAM ir SMM. Tai fiskalinis pajėgumas negalėtų būti keičiamas kokiu nors nauju fondu. Tas fiskalinio mm, gebėjimo arba pajėgumų keitimas ISM, e jis mano yra neįmanomas, kadangi reikia atsižvelgti pasiūlymus pagal pirmąjį ramstį. Be to jisai siūlo tris ramščius sustiprinti fiskalinį pajėgumas mano, kad pirmiausia reikėtų vadovautis pirmuoju ramščiu ir taip elgėtis nereikėtų pakeisti sutarties. Tačiau kitas dalykas, kiek yra galimybių keisti fiskalinį pajėgumą priklauso nuo laiko. Viskas priklauso nuo simetrinių ir asimetrinių nuo poveikio visai eurozonai. Be to Morzan siūlo su sutelkti dėmesį į pagrindinį tikslą, kurio galima pasiekti stiprinant finansinį pajėgumą. Antrasis ramstis dažniausiai numato deklaratyvinio pobūdžio e, veiksmus, tačiau nenurodo kelių, kaip reikėtų konkrečiai veikti. veikti. Be to, šiame pranešime ne, nesiaiškinama, ar pagal šitą naują sistemą neatsirastų naujų grėsmių ir todėl mums kyla abejonių, ar galima šiai sistemai pritarti, tuo labiau nežinant, kas yra šitos sistemos esmė. Dabartinėms ekonominėms problemams spręsti yra siūloma sukurti pervedimo arba mokėjimų nukreipimo į kitas sritis e, sąjunga, transfer union. Tai nereikės e, keisti sutarties, tačiau šitie siūlymai yra nepriimtini mūsų politinės frakcijos nuomonėje. Dėkoju. Mm-hmm. Morrison pasakė savo nuomonę kai kurias teisinės aplinkybės, aš taip pat norėčiau apie tai pakalbėti, bet kalbėsiu vėliau vėliau. Šis klausimas. Bögė. Uh, uh, atsiprašau, atsiprašau pirmininkė, nes mano Eurostar truknys šiek tiek vėlavo, tai nebuvo planuota. Ir aš tik tai pasižymėjau paskutinėsias pastabas, kuris išsakė ponas Morrison, tai yra jo atstovas. Na, labai aiškiai pasakysiu Žinoma, mes kaip pranešėjai žinome, ir praėjusią savaitę buvo mūsų posėdis, kad reikia dar šiek tiek suderinti šitą pranešimo tekstą ir rem, mes remsimės diskusijomis ir posėdžiais ir tarp mūsų ir su ekspertais, taigi procesas tęsiasi. Tačiau vienas dalykas turi būti labai aiškus. Mes negalime diskutuoti apie Centrinio banko politiką, kalbant apie palūkanų normas. Ir mes negalime leist palikti tokios situacijos, kokia yra dabar, kalbant apie investicijų deficitą, ir negalime leisti ES nežinome, kas, kas daryti, ar Britai išeis ar neišeis iš Europos Sąjungos. Reikia galvoti, kad Centrinė banko pirmininkas jau prieš kažkiek laiko minėjo, kad e, viena e, monetarnė politika negali išgelbėti eurozonos, tai reikia papildomų skubių priemonių. Ir tai tą patį patvirtino ir Centrinė banko pranešimas, kuris buvo parengtas šių metų balandžio mėnesį ir dar pasakyta ten griežčiau buvo. Taigi, štai kaip. Ir norėčiau priminti, kad 98 gruodį ir lakrytį meten pranešimas, nežinau, ar kolega tai paminėjo, buvo išsakytos principinės idėjos ir kaip biudžeto komiteto atstovas aš turiu vertinti ir tą padėtį, tą situaciją, kalbant apie eurozoną, kad jie gyventinant principus buvo finans, mokėjimų balanso priemonė, remiantis kai kuriomis garantijomis pagal 143 sutarties straipsnį ir buvo panaudota ir pajėgumai buvo padidinti, išplėsti krizės metu. O eurozonai tokios priemonės nėra. Ir kas man yra svarbu, kad viskas, apie ką mes kalbam, yra susiję su aiškiamis sąlygomis Ir mes negalim kalbėti vien tik tai apie rizikos pasidalinimą, reikia kalbėti ir suverenumo pasidalinimą, kitu atveju nieks nefunkcionuos. Ir ką mes turim aptarti, žinoma, tai yra, ką galim mes padaryti, nepakeisdami sutarčių ir ką reikia daryti, ką būtina daryti, jeigu reikėtų padaryti kažkokius pakeitimus sutartyje. Na, visiškai aišku, bet kaip aš suprantu, dėja aš teisės nestudijavau, kartais tai padeda, bet kaip aš suprantu, kaip tas lėtingos dienos fondas yra galima jį steigti, nepakeičiant sutarties. Bet iš kitos pusės reikia laikytis ir įstatymų ir e, remtis pagal konstitucinės teismo sprendimus, e, sutarčių pakeitimai ir toks yra mano aiškus politinis ryštas, kad mes turime perkelti Europos idėjas ir turime išlaikyti Europo e, valiutos fondą, kuris turi užsitarnauti šitą pavadinimą ir mes turim funkcionuoti atsižvelgdami į reikalingus pasikeitimus, kaip tvarkyti, kaip, kaip, kaip suvaldyti sistemą. Kitu atveju niekas nefunkcionuos, mes tikslų nepasieksim, vyksta vyriausybinė procedūra tik tai, kuri yra na, tik tai stengiamasis išsisukti, nes kai kurios valstybės narės neturi nei noro, nei pajėgumų. Ir mes, na, galbūt bus kažkokie konstituciniai pakeitimai ir tai bus nacionalinių parlamentų prerogatyva, mums patinka tai ar ne, tačiau kalbant apie valdysenos struktūrą, apie teisinę struktūrą, laikantis Europos Sąjungos pinigų, valiutos fondo ir pinigų sąjungos taisyklės mes turim svarstyti ir Europos Sąjungos parlamento atskaitomumą ir, ir patirtis rodo, kad krizės atveju, kaip atsitiko ir iš Europos tarybos pusės, kai buvo nuspręsta imti 60 milijardų, mažiau negu tai nuo savųjų išteklių lubos ir e, tai tikrai buvo paliestos parlamento biudžetinės teisės Ir vien tik tai yra argumentas, kad mes turime pasir parengti savo stru struktūras ir sprendimų priimimo procedūrą ir priemonės, kad jos būtų prieinamos laiku, o ne, nereikia dėrėtis, kol ištiks krizė, nes visuomet išlieka klaidų, kaip jau buvo anksčiau. Aš taip pat sutinku, kad kai kalbant apie, kalbėsim priemonės, žinoma, egzistuojančių fondų profesionalizavimas kaip struktūrinių fondų, sanglaudos fondų, FSR. Galim tai atlikti ir geriau ir atlikti reikalingas reformas, struktūrinės reformas valstybėse narėse. Pirmininkas sekundėlė, e, turiu pasakyti, kad pirmajame kanale vietoje vokiečių yra vertimas į graikų kalbą. Tai na, ne visi vokiškai kalbantis kolegos supranta graikiškai, tai pasikeiskit kanalą. Taigi, kaip man žmona sako, gramatika paprasta, tai čia galim paklausyti ir nuostabios graikų kalbos. Taigi, profesionalizuoti šitas priemonės yra būtina ir jeigu mes kalbam apie vieną iš dalių, apie techninę pagalbą, tą pasiūlymą, kurį patikė ką tik komisija. Tai yra įdomus pagrindas, kur reikia aiškintis, ar, reikia, tai, ar galima išplėsti per kitą MDP. Ir dar noriu Jums pasakyti, kad, kalbant apie struktūrinių fondų teisinę sąrangą, jie jau užtikrina kai kurias galimybės e, įgyvendinant e, atsižvelgiant į specifinės situacijas individualiuose valstybėse narėse, ar mes pakankamai tas priemonės naudojame, taip ar ne, čia kitas klausimas. Ir toliau fiskalinių pajėgumų. Mažiau kapitalo sąjungos ir mažiau um, bankų sąjungos. Na tai tuo labiau reikės tam tikrų, tam tikrų finansinių pajėgumų. Ir šis, tai yra ryšys, kurio mes negalim nepaisyti. Žinoma, parlamentas yra įsipareigojęs laikytis visų e, tų keturių ramščių, kurias minėjo pirmininkas, be jokių bejonių. Bet kitas dalykas, ESM, tai yra pakeisti Europos e, pinigų fondą kur reikia tam tikrų pakeitimų, tam tikrų e, reformų, na tai aišku, darbas vyksta ir, ir to, kas jau yra padaryta, yra ne, nekvestionuojama. Mes čia kalbam apie fiskalinius pajėgumus, įskaitant ir e, valiutos fondą ir taip pat papildomus e, pajėgumus, kurie imsis papildomų darbų ir e, paramos programų, susijusi e, su valstybėmis narėmis, kad būtų išvengta tų sukrėtimų šoko situacijų, bet įdomus klausimas, kaip valdyti šitos fondus ir e, ar tai darys pagal ESM ar FF, e, bet negalima to supainioti, čia turėtų būti labai aiškus atskirimas. Todėl aš manau, kad mes visi žinome, jog šiais metais reikia energingo požiūrio, kad eurozona ir visa rinka žengtų pirmin ir reikia apibriežti reikalingus žingsnius, ką mes galim padaryti, nekeisdami sutarčių ir ko reikia, kad būtų stabilizuota situacija ir taip pat kur E, reikia keisti sutartis, bet reikia numatyti aiškės gairės, apibrėžiančią šitas, šitas du žingsnius, o kitu atveju mes pasimestim nevykdysim savo pareigų. Dabar be, pran, be bendro pranešiai, po tank. Like roadmap, uh... Ačiū pirmininkė, man patinka ta mintis dėl kelio gairių plano. Net Kadangi nežinome, kokios problemos mūsų laukia ateitie, tai mums reikia pastelgti priemonės, kad e, euras būtų saugus, kad galėtume jo saugumą užtikrinti. Noriu pradėti nuo minties, kad man patinka pranešimo nuostatos dėl būtinybės vykdyti struktūrinės reformas. Manau, kad Europos parlamentas dar labiau turėtų tą būtinybę pabrėžti, vertinant ES biudžeto sąrangą. Galima kelti klausimą, ar e, biudžeto lėšas galima panaudoti padedant valstybėms įgyventi tam tikrus politinius sprendimus ar siekiant europinių tikslų. Ir manau, kad kalbant apie atskiras biudžeto kategorijas, dar e, aiškiau matome, kad e, šis procesas negali būti suvokiamas kaip vienos krypties eismo, kaip vienos krypties eismas, nes mums reikia padėti valstybėms narėms gyveninti reikiamus pokyčius. Buvo e, minėti tie trys ramščiai. E, biudžetinių pajėgumo aš nesu tikras, ar tikrai reiktų viską taip suformuoti kaip ir siūlom pranešime, tačiau mums bet kokiu atveju reikia užtikrinti euro saugumą. Man dar kyla nemažai klausimų, nes nemanau, kad tas kelio gairių planas yra visiškai parengtas ir galbūt jo netgi nereikėtų taip vadinti, nes aš manau, kad labai sudėtinga būtų sudarinti tarpusavyje fiskalinius pajėgumus, mokesčių politiką ir e, biudžeto sandaros taisyklės. kalbant apie šiek tiek bendresnius dalykus, e, kurie kelia sumaištį, tai reikia kelti klausimą dėl atsakomybės, kokią atsakomybės dalį turėtų prisimti ES, kokią valstybės narės. Aš manau, kad reikėtų tą išsiaiškinti. Ypač e, reikia apsis, apsispręsti, ar mes norime tik tai skatinti struktūrinės reformas, ar kelti ir kažkokius griežtesnius reikalavimus. Ir man kėla klausimas, ar iš tiesų mes norime, kad Briuselis nurodinėtų Paryžių, kaip reformuoti savo darbo rinką. Taip pat yra neaišku, kam tenka atsakomybė už uh, fiskalinę politiką Europai, nacionalinėms. Uh, e, valstybėms ir kaip tokioje situacijoje reikėtų vertinti atitinkamą biudžetinę paramą, kadangi atsakomybės klausimas nėra aiškus, tai galima kelti tą bendro pavadžio klausimą, kurio išsprendimas yra būtina sąlyga. Taip pat dėl bendrijos metodo taikymo. Logiškai mąstant reikėtų kažkokios tai naujos struktūros, tokios kaip Eurozonos parlamentas arba sprendimų prieimimos sistemos Eurozonoje. Taigi e, aš taip pat nelabai suprantu, kaip šie fiskaliniai pajėgumai dera su ES biudžetu ir padeda išspręsti ES biudžeto e, problemas, nes šiuo metu mes turime problemų su įmokomis ES biudžetą iš valstybių narių ir tikrai ne, nematau, e, kaip fiskaliniai pajėgumai galėtų padėti išspręsti ES biudžeto problemas. Taigi aš čia išvelgiu daug dviprasmybių kadangi mums reikalingas kelio gairių planas, kurį gyvenidami mes užtikrintume eurozonos stabilumą, saugumą, tai reikėtų dar nemažai diskusijų. EKR frakcijos vadu ponas Kjörmel jo nėra, taigi pirko Ruhonen Lerner. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes išmės pritarėme Morzan ir Bals nuomonėms. Šiame pranešime yra kuriame ES vizija ir numatomos priemonės biudžeto lygmenyje, kurios iš esmės turėtų būti įgyvendinamos valstybių narių lygmenyje, o tai reikštų, kad iš anksto galima laukti konfrontacijos tarp ES ir valstybių narių. Ar mes čia kalbame apie ES arba eurozonos biudžetą, kuris būtų sudaromas iš pervedimų. Šitie pervedimai transfers kelia įvairių klausimų, ar šitie pervedimai nebūtų rizikingi, ar jie iš tikrųjų leistų stabilizuoti biudžetą ir ar skatintų valstybėse narėse reformas. Aš nemanau, kad mes išvengtume tokių prieštarų, nors apie jas pranešime nekalbame. Šiame pranešime nekalbama apie finansinį discipliną finansinį nediscipliną rinkoje. Čia kalbama apie konsolidavimą, tačiau viskas yra pristatoma pakankamai paviršutiniškai. Mes puikiai suprantame, kad struktūrinės reformas labai sunku įgyvendinti. Pavyzdžiui, Suomijoje dabar vyriausybė planuoja išsames reformas ir taip pat mm, ketina mažinti viešoje sektoriaus išlaidas. Šitos reformos negali būti trumpalaikės, joms įgyvendinti reikalinga platesnė į priekį žvelgianti vizija. O šitie pervedimai tarp biudžetų iš tikrųjų nebūtų naudingi. Bet to biudžeto pajėgumo finansavimo klausimo yra siūloma Europos stabilumo e, fondo lėšos. Tačiau, kaip ten bebūtų, stabilumo mechanizmo lėšos yra krizės fondo lėšos ir valstybės narės yra šio fondo savininkės ir lėšų naudotojos. Todėl parlamentas e, dėl šio fondo negali imti, priimti jokių sprendimų. EKR e frakcija šiais klausimais tikrais pateiks pakeitimų siūlymų. Dėkoju. Dėkoju. Žan Artui. Suteikiu žodį. Prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, norėčiau pasveikinti pranešėjus e, paruošus projektą, kuris yra diskutuojamas. Ir tai yra lemiamas momentas ir, kaip ir visi kiti, aš e, gerbiu teisinius reikalavimus, bet kai kalbam apie situaciją, tai būtina turėti politinę viziją, aiškę ir žinoti, kuria kryptimi mes norim eiti. Kai mes sukūrėm vieningą valiutą, mes turim bendrą suverenumą, suverenumą tai yra e, monetarnis suverenumas ir e, centriniai e, bankai valstybės narėse tai tapo Europos centrinio banko dalimis ir čia pasidarė tokia tarsi federalinė struktūra. Tačiau mes e, nepadarėm išvadų dėl, dėl valdymo, valdysenos planą ir e, kai vyko diskusijos, tai yra buvo padary, parengtas bendras, bendros taisyklės ir valstybės, kurios ne kažką pažydžia, jums buvo taikomas sankcijos, bet iš kitos pusės ar reikia ekonominio ir, finan, ir biudžetinio vadovavimo. Ir tai buvo įrašyta Amsterdamo sutartyje ir mes pasirinkom taisyklės ir kreipėmės į Eurogrupę, kurioje dirbo Eurozono finansų ministrai e, kad jie vykdytų kontrolę ir kad jie nustatytų sankcijas. Ir iš tikrųjų, na, galim sakyti, kad taisyklių nebuvo laikomasi ir kad sankcijos niekada nebuvo taikomos. Ir, na, kai jau kokie 15 metų mm, egzistuoja e, eurozono, nebuvo kažkokių, mm, kažkokių pažeidimų. Taigi, kitaip tariant, taisyklės ne, neegzistuoja, jis nevykdomos ir taip pat ir valdysena, problemas valdysena, nes nėra mm, konvergencijos, galim pasakyti, kad na, eurozona yra optimali ekonominė zona. Ir jeigu biudžeto pajėgumo principai eurozonoje yra, yra tinkami ir kiek kaip dabar funkcionuoja eurozona. Nėra ekonomikos politikos ir euro, eurozona yra tiesiog nacionalinės ekonominės politikos priedas, kuri ne visuomet sukoordinuojama ir Europos centrinė banko pirmininkas yra tiesiog išklauso vyriausybė atstovus ir e, taiko pritarė tokiai mišiai politikai. Taigi Na, aš teikiu daug reikšmės pasiūlymui, kurį parengė du bendra pranešėjai. Ir aišku, aš sveikinu jų ambicijas, jų siekius. Negalima palikti kaip yra dabar, kadangi taip nėra, nėra tinkama situacija. Tai aš manau, kad reikia sukurti Europos zonos biudžetą ir e, tai nebus 28 valstybių narių biudžetas. Kitaip, kitaip yra neįmanoma, nes ES biudžetas na, nėra lab, labai aiškus, labai tinkamas, nes tiesiog e, mes norėtume, kad būtų aiškiai atskirtas eurozonos biudžetas ir ES biudžetas. Na, kaip užtikrinti finansavimą, e, kartais sunku, sunku suprasti tuo, įsivaizduoti tuos mm, pervedimus ar, ar nes dabar yra kompetencijų perdavimas ir kaip palistruojant, pavyzdžiui, e, Europos nedarbo išmokų fondas, tai yra nedarbo fondas, reikia stebėti, kaip tai yra daroma. Ir jeigu, pavyzdžiui, tiesime Amerikos federalinį biudžetą, kur atitinkama 17-18 BVP ir dalis šito biudžeto yra skiriama socialiniams ir solidarumo e, reikalams. Ir e, įsivaizduokim, pavyzdžiui, ir eurozona, jeigu kompetencijų perdavimas vyktų, tai finansavimas užtikrinamas išteklių pervedimais ir jeigu, pavyzdžiui, ir per norint į įvykdyti pareigojimus e, yra valstybės narės tai perveda tam tikrą pinigų sumą į e, biudžetą, es biudžetą. Ir e, čia, aišku, reikia pakeisti tam tikrus įstatymus, kad eurozona taptų optimali zona ir kad būtų išvengta interesų konfliktų, jeigu, pavyzdžiui, kad finansų ministrai ne vien, vien tik tai savo valstybės narės e, interesų. Na, aš dabar supratau, kad aš perimu pirmininkavimą ir dabar suteikiu žodį ponai Mirhada. Atsiprašau, Nils Torvalds. Uh, Ačiū pirmininkė, pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjams už nuveiktą darbą. Galbūt uh, būtų galima įvertinant pasakyti, kad jie surašė ant popieriaus daugiau klausimų, nei mes galime rasti juos atsakymų šios diskusijos egoje, bet kokiu atveju tai yra gerai, nes iš tiesų mes daug klausimų turime ir reikia pabandyti surasti į juos atsakymus, bandant nešti įskumo į e, šią sumaištį nes sustarti dėl tikro kelio gairių plano bus, manau, sudėtinga. Hmm. Sudėtinga situacija kilo taip pat ir dėl to, kad visuomet lengviau yra kažką stengtis nuveikti prieš tam tikrus įvykius, o ne po jų, nes jeigu būtume priemi tinkus sprendimus prieš jis steigiant eurozoną, tai dabar diskutuoti būtų lengviau, o po visko kažką padaryti yra dažniausiai sudėtingiau. Galiu keletą pavyzdžių pateikti susijusių su tam tikrais dviprasmiškumais. Mes šiame dokumente daug kalbame apie asimetrinius sukretimus, asimetrinį šoką. Jeigu grįžtume prie e, Mandelso teorijos, tai e, galėtume teikti, kad apskritai įmanomas tik vienas asimetrinis šokas, o, o po to jau situacija būtų daug sklandesnė. Na, 90-metyje buvo taip manoma, tačiau šiandien manau, kad mes gyvename visiškai skirtingomis sąlygomis. Šiuo metu kai kurios šalis patirs tikrai pakankamai rimtus asimetrinius sukretimus dėl to, kad inovacijos joms turėjo skirtingą poveikį ekonominio pasaulio realybė, skirtingą poveikį joms padarė. Todėl manau, kad e, mums reikės susitaikyti su asimetriniu sukretimu bangomis, kurios mūsų užlies e, viso ateinančio šimtmečio eigoje ir reikės prie to prisitaikyti. Todėl mums reikės atsakyti savo į klausimą, kaip sukurti tokią sistemą, kuri būtų atspari šiems asimetriniams sukrėtimams. Dar vienas pavyzdys, e, rodantis, su kokio masto problema susidurėme, yra e, susijęs su tuo, kaip pranešime vertinama sanglauda. Jeigu yra teigiama, kad sanglauda arba sanglaus politika yra žlugusi, tai mes galbūt e, čia kalbame apie du skirtingus požiūrius į šią problemą. Mano požiūris į sanglaudą yra toks, kad sanglauda neveikia jau maždaug nuo 1975 metų, tai reiškia pati sanglauda žlugo, o mes nesugebėjome pastebėti, kad jį per pastarosius 40 ar 50 metų žlunga, kai mes kalbame apie sanglaudos politikos žlugimą. Tai, tai mes čia susidurėme su daug e, rimtesnė moralinio pabudžio problema nes čia mes suponuojame, kad sąjungos politiką įgyvendinant reikėjo arba turėjo būti pasiekti rimtesni rezultatai, nebuvo pasiekti. Tik reikia atskirti čia tos du dalykus, e, nes jeigu kalbame apie tai, kad sąjungos politika žlugo, tai reiškia, kad politikai nesugebėjo užtikrinti sąnglaudos. Tai yra glaužiai susiję ir su kita klausimu apie moralinę grėsmę veikiausiai skaitėte prieš kelias dienas laikraščiuose, kad Graikijos piliečiai skolingi savo valstybė 80 milijardų nesumokėtų mokesčių. Tai yra viena iš svarbiausių problemų vertinant Graikijos skolą ir Graikijos krizę. Piliečiai nemoka mokesčių ir <clears throat> tai galėtų būti vertinama kaip moralinė grėsmė. Taigi apibendrinant galiu pasakyti, kad gerai, kad šis pranešimas yra rengiamas, nes jame atkreipimas dėmesys į esminės svarbos klausimus Europos Sąjungai, tačiau galiu Jūs patikinti, kad tikrai į tos kylančius klausimus rasti paprastus atsakymus mes nesugebėsime. Ypač turint omenyje, kad e, mes nedaug laiko turime, kad galėtume tų sprendimų ieškoti ir tikrai <clears throat> noriu pasveikinti pranešėjus, šešiais pranešėjais, nes jų laukia per atmiausias dienas pragaras. Ačiū žodis suteikiamas GUE frakcija šešiam prašėjų, tačiau ponas Dali nėra, ponas Devasy taip pat nėra, ponas Maragal jo taip pat nėra salėje, bas Aikvaut, tačiau yra salėje, taigi jam steiksiu žodį. Ačiū pranešėjams, bendra pranešėjams, Bėgė ir Bereš. Manau, kad jie nuveikė puikų darbą siūlydami tai, ką mes turime ant savo stalų, iš tikrųjų labai gerai būtų pas, pakalbėti apie tą laukiantį visų pragarą. Iš tikrųjų buvo kalbama pranešime apie tris ramšius, kurie galėtų padėti sustiprinti fiskalinį pajėgumą. Šitie pasiūlymai yra geras pagrindas tolesniem diskusijom. Norėčiau padėkoti pranešėjams už tas išvalgas, jie atstovauja skirtingoms šalims, skirtingose situacijose ir tai, kad jie suvienijo savo jėgas, rengdami šitą pranešimą, yra labai naudinga. Ir aš tikiuosi, kad jūsų frakcijų jos taip pat e, padeda jums rengiant šitą pranešimą ir sutinks, sutinka su jūsų nuostatomis. Dabar reikėtų pagalvoti, kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp rizikos ir to saugumo, savankiškumo išsaumo nacionaliniuose biudžetuose. Taigi, jeigu mes e, turime bendrą valiutą, mes turime imtis ir bendrų veiksmų, tačiau kitas dalykas yra labai svarbi ta pusiausvyrą. Pranešime daroma prielaida, kad ISM yra vos ne e, svarbiausias, e, svarbiausia finansinė priemonė, tačiau neatsižvelgiama į tai, kokias funkcijas atlieka ISM ir galbūt nereikėtų pervertinti šitos finansinės priemonės galimybių, reikėtų pažvelgti ir į kitas. Tuo labiau turint omenyje dabartinę teisinę padėtį, nevelta, neverta dėti tiek daug vilčių į ISM. Galbūt reikėtų paprašyti teisės tarnybų pateikti informacijos apie tai, kas pagal dabartinę sutartį yra įmanoma, ne tik turint omenyje lėšas esančias ISM. Dėl asimetrinio šoko funkcijos. Svarbiausias klausimas, mano manimu, bus ar tai bus šok, e, automatinis šoko e, iniciatorius, tačiau kita vertus reikėtų dar pagalvoti, ar mes negryžime į ankstesnės politinės diskusijas. Tiesiog mums reikėtų pagalvoti, kaip automatikai užtikrinti, kad šitas šokas būtų sušvelninamas dėl finansavimo spragos, dėl investicinės priemonės, kurios ieškoma. Europa turi daugiau investicinių spragų, ne tik tą vieną, ir todėl mes turime pagalvoti apie e, e, Europos e, strateginių investicijų fondą, tačiau ir jis vienas neišgelbės konvergencijos ramstis. Mes šiek tiek skeptiškai vertiname dabartinės paskatas, kad valstybių bus galima prašyti, kad jos į šitą konvergencijos ramstį nukreipti lėšas. Tačiau jeigu valstybės tos, to nedarys, tai kaip veiks šitas konvergencijos ramstis? Taigi reikėtų pagalvoti kokias nors kitas paskatas, kad valstybės narės būtų linkusios nukreipti lėšas į šitą konvergencijos finansinę priemonę. Iš tikrųjų, laukia įdomios diskusijos. Aš daug tikiuosi iš jūsų, Nils. Iš tikrųjų, galbūt parlamentui pavyks parengti įdomią poziciją kad fiskalinis pajėgumas susilauktų daugiau pritarimo ne tik tai šiame parlamente. Svarbiausios diskusijos, ko gero, turėtų vykti valstybėse narėse, o mums parlamentui yra didžiausias iššūkis siekiant e, tiesiog e, įsibuoti diskusijas nacionaliniuose parlamentuose šiuo klausimu. Magal, ar jūs turite ką nors pridurti? Dėkuoju, pirmininkė. Na, aš turiu pasisakyti, neišgirdęs to, ką kiti sakė, na, bet aš kalbėsiu ispaniškai, kaip visuomet. No sé si he escuchado toda la intervención de Bas Eichhut, pero, en fin, como es... Na, e, atsiprašau, kad neišklausiau visko, kas buvo pasakyta, bet, e, na, akivaizdu, aš tikriausiai mano pasisakymas atlieps tai, kas buvo pasakyta. Antras dalykas, tai ne vien tik tai puikia galimybė, bet ir geras dokumentas, kurio galima remtis ir e, kuris atspindi parlamento poziciją. Aš manau, kad mes čia svarstome, koks yra Europos parlamento vaidmuo Ir aišku, čia labai sudėtinga, kadangi na, parlamentas dirba ir taip pat vyksta darbas dėl daug, daugiametės finansinės programos, bet reikėtų taip pat parengti eurozonas apibriežti ir kokias e, vyriausybių galimybės veikti. Iš esmės čia yra keturi klausimai. Taigi, kaip sakiau, mano požiūris yra labai pozityvus. Mes norime daryti pažangą e, parlamento darbę, remdamiesi šito tekstu, tai tikrai yra gera pradžia. Aš manau, kad e, na, čia ne viskas gerai, kai kalbam apie asimetrinius sukretimus mes vadinama asimetriniais sukretimais, bet tai yra priešinga negu tam, kas yra iš tikrųjų. Tai yra asimetrija kilusi dėl skolininkų, dėl, dėl mm, ir iš kitos pusės yra perviršis. Tai aš manau, kad reikėtų aptarti priemonės ir išsamiu atsvarstyti um, formuluotės, kai kalbam apie tos asimetrinius sukretimus. Tai yra viena klausimo dalis, bet reikia susijęti jį su kitais. Manau, kad iš esmės dokumente dokumente reikia jį šiek tiek papildyti, užbaigti ir, aišku, yra trys ramščiai, mes su jais sutinkam, sutinkame ir su atvirštimis ir turiniu, bet be to reikia numatyti tinkamus ryšius, tinkamas sąryšius vienas su kitu, o kitu atveju tai bus panašiai kaip visuomet būna mūsų institucijose, kyla pavojus, kad mes e, neįsim skirtingomis kryptimis ir neįgyventinsim ne tikslų. Tai reikia, kad tie trys ramščiai e, būtų susijęti. Toliau Europos stabilumo mechanizmas ir Europos e, valiutos fondas tai yra gera mintis jeigu mes galėsim juos susijęti su likusiais tikslais, likusiamis politikomis rytimis, taip pat ir, ir disbalanso valdymą, taip pat ir vietingos dienos tvor, fondas ir nedarbo e, išmokų schema yra teigiami e, mechanizmai, tačiau reikia numatyti sąlygas, numatyti tam tikrą atsakomybę. Kitu atveju bus tendencija tokia, kad bus tik tai naujas rūbas tam problemoms. Tai čia reikėtų mm, stengtis būti tolius, tiek, tolius siekiantiems ir atsakingiems ir mm, apibriežti netingos dienos fondą ir taip pat nedarbo išmokų fondą. Ir e, ką dar galim tarti šitame pranešime? Na, turim kaip sakoma, tokį dvipolį mechanizmą tarp lėtingos dienos fondo ir mm, Europos nedarbo išmokų schemas, tačiau trūksta, mm, trūksta investavimo, bet to nėra pilno paketo ir be jo negalim apibriežti Europos mm, politikos siekiant užtikrinti mm, procentų mm, nedarbo žmogų schemos veikimo. Taigi, kaip sakiau, reikia papildyti ir nereikėtų tik suskirstyti fondus ir kontroliuoti iš valstybinio pusės. Be to, ketvirtoji dalis mm, valdymas vėlgi sukrasti pusiausvyrą tarp eurozonos ir ES ir taip pat fiskaliniai pajėgumai eurozonoje ir m, mm, Europos biudžetas reikia vėlgi svarstyti klausimą, svarstyti, kaip tai yra e, išdėstyta pranešime, reikia suderinti e, semantiką. Sì, grazie Presidente. Marco Valli. Atsiprašau kolegos vardu, kuris turėjo kalbėti, jisai susirgo, negalėjo atvykti ir todėl aš jį pavaduosiu. Aš perskaičiau šito pranešimo teksto projektą ir tai, ką sakė šešėliniai pranešėjai pirmojo posėdžio dalyje, mus įtikino. Iš tikrųjų, tiems sprendimams nėra teisinių prielaidų, todėl jie galėtų būti daromi tik tai tam tikro administracijos lygmenio, o jų nepakaktų. Kai aš kalbuosi su rinkėjus, jie, vis, rinkėjais, jie visuomet man primindavo, kad taip politikos vykdyti negalima. Bet to kolegė Bereš praėjusiais metais savo pranešime ir penkių pirmininkų pranešimuose yra kalbama panašiai. Mes susitarėme dėl tvirtaus valiutų kurso, o tai reiškia, kai kurios valstybės nukenčia, jeigu apskritai būtų nukreipiamos lėšos į vieną bendrą išdą, tai tuomet nebūtų galima spręsti problemų, su kuriomis susidurime atskiros valstybės. Tai, kas matome dabar Prancūzijoje, Italijoje, iš tikrųjų neturi nieko bendra su demokratija, kadangi išparceliuojamas pas valstybės turtas ir todėl negalime tikėtis, kad tai gali būti vadinama europiniu projektu. Tai, kas yra siūloma šiuo pranešimu. Iš tikrųjų, priemonės, kurios yra ne visiškai pagristos, pavyzdžiui, kurių nors valstybių, Vokietijos, sakykime, Niderlando perviršio lėšos turėtų būti nukreipiamos į kitas valstybės, į silpnes valstybės. Tai yra mm, idėja, kurią labai sunku bus įgyvendinti norint pratesti šitą projektą, reikėtų suvokti, kad patys šio projekto pagrindai yra nedemokratiniai, nedemokratiški, neskaidrus, bet to ir sutarčių peržiūrėjimo galimybė. Siekiant įgyvendinti labai skirtingas ekonominės politikas, negalima imti sutarties pakeitimo, kadangi apskritai tai būtų nedemokratiškas kelias. Be to, dėl vieningos valiutos sutartyse yra numatyta galimybė neprisijungti, taip vadinama opt-out nuostata. O jeigu mes galvotume apie tikrą demokratinę sistemą, tai reikėtų numatyti demokratinės galimybės kiekvienai valstybei tiesiog neprisijungti prie šitų siūlymų ir tiesiog išvengti ne, netinkamų pasiekmių. Todėl aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų visuomenėse yra daug pasipriešinimo ir kad mūsų gyventojai pasisako prieš tokius pakeitimus, kadangi jie laukia demokratinių priemonių, o šitos priemonės, kurios yra siūlomos dabar, nėra jokių būdų demokratiškos, kadangi viskas vyksta už uždarų durų ir, žinoma, netarnauja mūsų visuomenės interesams. Ačiū. Ačiū. Manau, kad e, taip elgdamės elgiamės demokratiškai. Dabar leisime pasakyti šešėliniams pranešėjams, tiksliau jau jų išklausėme, dabar bus pasakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, o turime nepamiršti, kad e, grįžta ribos kalbėjimo laiką, nes nustatytų laikų reikės e, perleisti salę ekonomikos komiteto posėdžių e, Roberto Gualtieri dabar. Kalbės pirmininkė, aš čia nekalbėsiu apie būtinybę plėtoti fiskalinius pajėgumus būtina patvirtinti biudžetą bendrai rinkai ir bendrai valiutai. Aš manau, kad tos trys funkcijos, konvergencijos, atsparumo simetriniams ir nesimetriniams šokams funkcijos pranešime yra tinkamai aprašytos. Aš tik tai e, noriu pakomentuoti pono Muresano. E, teisinius pastebėjimus dėl 9 ir 19 punktų, manau, kad reikia išmok, išvengti nesusipratimo arba stengtis išvengti. Nes reikia atskirti du dalykus, tai yra stabilumo mechanizmo įtraukimas į uh, sutarties bendrą veikimą ir uh, Europos valiutos fondas, jos sukūrimas. Tai yra du atskiri klausimai ir o dar trečias atskiras klausimas, tai yra uh, euro zonos fiskaliniai pajėgumai, šie dalykai yra susiję tarpusavėje, tačiau neidentiški. Taigi teisiškai kalbant, aš e, pritariu ponui Mūresonui, kad sutarties pakeitimas yra tik tai prielaida siekiant šio tikslo. Tai ne vienintelė galimybė, kurią mes turime, taigi noriu pabrėžti, kad 125 e, straipsnio trečioji dalis galėtų būti puikus teisinis pagrindas šiam darbui. Ir e, ta specifinė funkcija, kuri buvo pasirinkta kaip prielaida teisės pagrindas Junkerio planui įgyvendinti, galėtų būti Čia taip pat pasitelkta, kalbant apie įtraukimą į ES biudžetą, galima vadovautis 21 finansinio reglamento straipsnių, kuriame aiškiai parašyta, kad e, čia galima perkelti atitinkamas biudžeto eilutes ir tam netgi nereikia vienbalsio sprendimo. Taigi, e, vadovaudamėsi dabartinės sutarties nuostatomis galime priimti sprendimus dėl specialios biudžeto eilutės, kaip ir buvo siūloma pirminio pasiūlyme. Antras dalykas, 136 straipsnis ir makroekonominio disbalanso procedūra, tai yra atitinkamas 136 straipsnis ir mes galėtume čia pasitelkti 175 ir 136 straipsnius, e, patvirtinti konvergencijos kodeksą ir atitinkamus finansinio pajėgumo, fiskalinio pajėgumo nuostatus, taip pat e, e, Europos stabilumo mechanizmas ir Europos valiutos fondas, tai yra 325 straipsnis sutarties pakeitimas. Aš čia nenoriu dabar gilintis į diskusijas, tačiau tik tai noriu pabrėžti, kad reikėtų atskirti šios dalykus vienus nuo kitų. Jeigu norime parengti kelio gairių planą, tai turime aiškiai žinoti, ką dabar galime pasiekti, jeigu sukaupsime pakankamai politinės valios, nes jeigu tos valios atsiras, tai rasime ir būdų, kaip ją įgyvendinti. Pirmininkas, ačiū, žodis ponė von Weizsäkeriu. Ačiū, ponė Artvy. Norėjau padėkoti dviem pranešėjams už tai, kad jie parengė tikrai labai daug žadantį Prašymo projektą labai sudėtinga tema. Man tikrai didelį įspūdį daro šios pastangos, turint omenyje, kaip sudėtinga sustarčiais klausimais, siekiant e, iš tiesų išsiaiškinti, kaip mes galime įtakoti diskusijas parlamente ir už jo ribų, reikėtų pabrėžti, kad kartais siekiant susitarti dviprasmiškumas yra būtinas, tačiau manau, kad reikėtų visose, kalbant apie visus tris ramščius, pabrėžti pusiausvyrą tarp solidarumo ir atsakomybės ir aiškiai atskirti nacionalinę europinę atsakomybę, tai būtų labai naudinga ir panašiu būdu turėtume aiškiai atskirti e, nacionalinių biudžetų sandarą ateityje, atsižvelgiant į tai, ką ponas Artvy minėjo, taip pat galėtume daugiau dėmesio skirti diskusijoms apie įvairias finansavimo galimybės šių fiskalinių pajėgumų. Manau, kad jūs ypač pabrėžėte kad Europos e, stabilumo mechanizmo galimybės ir potencialą, tačiau reikėtų, manau, daugiau dėmesio skirti tam tikroms e, sisteminėms galimybėms, kurias ir priemonėms, kurias galėtume pasitelkti skirtingose ramščiuose. Ir pabaigai diskutuojant apie tai, ką galima būtų nuveikti pakeitus sutartį ir jos nepakeitus, tai manau, kad e, šios sistemos patikimumas yra toks svarbus, kad kai kurie dalykai, kuriuos būtų galima įgyvendinti nepakeitus sutartys, neturėtų būti daromi. Reikėtų pabrėžti, kad būtų gerai pakeisti sutartį tam tikrose srityse, kad būtų užtikrintas didesnis e, patikimumas bendros sistemos, nes dabar e, e, mes taikome pasidalomąją bendrąją atsakomybę ir būtent jie ir nėra šiuo metu labai pasitikima. Taigi galbūt reiktų patvirtinti tam tikras sutarties e, pataisas tam, kad visa sistema sulauktų didesnio pasitikėjimo. Ojo de los ponentes. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams, Dėgė ir Bereš. Iš tikrųjų, jų pranešimas yra labai geras pagrindas toliau diskutuoti apie tai, kaip sustiprinti fiskalinius pajėgumus. Girdisi ir pakankamai nacionalistinių balsų, kurie šiuo metu nieko nebestebina. Yra kalbama apie diktatūrą Bruselėje ir taip toliau, tačiau visos tos diskusijos rodo, kad mes demokratiškai ir skaidrinant siūlome stiprinti Europą. Šitas pranešimas yra labai konkretus, struktūrinių požiūrių labai aiškus, kadangi remiamasi trimis ramšiais ir siūlomos priemonės finansuoti šiuos ramščius. Todėl mes turėtume pagalvoti, kaip reikėtų finansuoti šituos pasiūlytus tris ramščius. Be to, 2010 metais buvo įsteigtas Europos finansavimo mechanizmas ir iki šiol jo lėšomis nėra intensyviai naudojamas šitas fondas kuriame yra 40 milijardų eurų snuduriuoja. Taigi e, FC planą įgyveninant šitas lėšos yra iš tikrųjų didelė parama. Be to, šitie 40 milijardų eurų ES biudžete gali būti papildoma finansavimo injekcija prie tų kitų fondų. Galbūt, jeigu to fondo lėšos yra nenaudojamos, tai būtų galima jas e, tiesiog gražinti į ES biudžetą. Mes, kalbėdami apie valstybių narių lėšas, turėtume pagalvoti, kaip šito fondo lėšas reikėtų panaudoti. 40 milijardų yra Europos komisijos dispozicijoje ir už tas lėšas būtų galima pirkti kapitalą. Komisija yra šito fondo akcininkė, todėl manyčiau, kad šito fondo veikimą galėtume tiesiog atgyvinti. Ir kita tema, kuri jau buvo aptarinėjama ir kitose posėdžiuose tai Europos centrinio banko lėšos ir pelnas. Mes visuomet kalbame apie eurozonos nuosavasias lėšas. Jų didžiausią dalį galėtų sudaryti Europos centrinio banko e, gaunamos pajamos. Europos centrinio banko statuto 33 straipsnė yra kalbama, kad tas lėšas galima nukreipti bet kur, ne keičiant sutarčių. Taigi čia šitas straipsnis ir galėtų būti labai geras pagrindas e, panaudoti 20 procentų Europos centrinio banko e, pelno lėšų vietoj to, kad tos lėšos būtų įskaičiuojamos į rezervą. Taigi pagal galiojantį statutą ir 33 straipsnio pirmąją A dalį būtų galima gauti lėšų, stiprinant ES fiskalinius pajėgumus. Taigi yra pakankamai priemonių sustiprinti minimas pranešime, minimus pranešime ramščius. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sveikinu e, pranešėjus, kurie mums patikė puikų pagrindą. Tris dalykai. Pirmas dalykas, aš manau, kad tikslas turėtų būti eurozoną optimalia Ir čia tikrai reikėtų tai daryti ne dėl to, kad parlamentas tiktų patenkintas, bet reikėtų numatyti priemonės geresnė, užtikrinančias geresnę konvergenciją, užtikrinančias geresnę lėšų pernaudojimą, stiprinant e, visuomenės gerovę. Tikslas yra um, pagerinti eurozonos funkcionavimą piliečiams. Reikėtų pagalvoti dėl termino visuomenės gerovė, tai ką šitie pinigai atneša, ką reikia daryti, kad užtikrintume visuomenės gerovę. Toliau antras dalykas yra mm, dramblys skambarį. Tai yra išsiek išsiaiškinti, kaip organizuoti santykius eurozonoje ir su valstybėmis, kurios atsisako ją įstoti. Svarbus elementas susijęs su, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, nu tai mm, mm, blogai. Europos e, zona pritarė daugia valiutės sąjungos idėjai ir, ir, ir dabar parlamente ir mums sunku, nes visos valstybės narės užtikrina galimybę įstoti į eurozoną. Eurogrupės dirbtės protokolas teigia, kad laukiant, kol visos valstybės narės įstos į eurozoną, tai yra laiko klausimas, bet nėra e, dubliuojamas institucijos. Ir čia šiaip ar taip mes jau atsiliekam. Ir jeigu mes norim išlaikyti tą daugia valiutės sąjungos idėją, tai čia yra ne, ne unikali sąlyga sąrangą. Ir aš pateiksiu mm, savo pakeitimus, pakeitimų pasiūlymus, kolegos padarys tą patį ir dar e, dėl nuosavo jų lėšų. Ir tarp institucinė darbo grupė jau svarsto šį klausimą ir manau, kad parlamento kontrolės klausimas arba nacionalinių parlamentų kontrolė ar kažkas mišos struktūros kontrolė turėtų stebėti kas vyksta su šitomis lėšomis. Ir kai mes pradedame tą dokumentą, mes turim palikti e, įvairias atviras e, galimybės ir būti lankstus. Pavyzdžiui, galbūt tai nacionaliniai parlamentai, bet ar mes parengsim e, zonos biudžetą ar ne. Ir mums yra daug e, sunkumų ir, ir nuo degolio laikų, nuo duščios kėdės e, krizės, tai mes ne, vykdom sistemą nacionaliniu lygmeniu, nors tai turėtų būti europinio lygmeniu. Ir čia vėlgi yra paradoksas. E, Euros zonoje Eurozonoje mes įvedam tokią sistemą, kuri vėl ją e, suskaldys, bet kaip ten bebūtų, sveikinu atlikus darbą sunkia tema ir aš manau, kad mes visi sujungsim jėgas ir patoblinsim šitą dokumentą. Dėkuoju, kurie norėjo pasisakyti, jau pasakė, pasisakė, taigi vėl kreipiuosi į du pranešėjus, kad jie padarytų išvadas mūsų tokio turtingo ir demokratinio posėdžio išvadas. Taigi, ponia Kūgai. Iš tikrųjų, pirmininkė, tai diskusijos buvo labai daugias sluoksnės, kai kurie drąsino, kai kurie buvo nusivylę, kai kas skatino toliau žengti mūsų užsibrieštų keliu. Pirmiausia, Sie haben ja auch in Teilen darauf geantwortet und äh, der äh, Vorsitzende. Ką pasakė kolega Dank? Galbūt reikėtų išdalinti kolegoms e, tyrimo medžiagą, tyrimo, kurį užsakė parlamentas 13 metais dėl teisinių galimybių stiprinant ES fiskalinius pajėgumus. Mm. Profesorius Repazi atliko šitą tyrimą. Čia šiame dokumente yra nurodyta tai, kas pagal dabartinį biudžetą yra manoma, kas neįmanoma ir dėl ko gali tekti keisti sutartis. Von Weizsäcker minėjo vieną įdomų dalyką. Jis sakė, kad yra dalykų, kuriuos galime įgyvendinti be sutarties keitimu, tačiau yra ir tokių dalykų, kuriuos galima pagerinti pakeitus sutartį. Pirmininkas Goltieri pasakė tai, kas yra pasakyta šitose išvadose. Būtent ES biudžeto istorijoje yra įvairiausių pavyzdžių, kai buvo naudojamos banko pelno lėšos ir taip pat, kai galima nukreipti ir valstybių narių biudžeto perteklio lėšas. Ir, žinoma, visa tai yra susiję ir su parlamento kontrolės funkcija. Taigi yra dalykų, kuriuos galima įgyvendinti pagal dabartinę teisinę padėtį. Aš pateiksiu tą informaciją visiems kolegoms. Kita vertus, reikėtų grįžti prie to kolegų pasisakymo, ar pagal dabartinę teisinę sandarą yra galima ką nors padaryti ar ne. Manyčiau, kad reikėtų toliau tęsti diskusiją šiais klausimais. Aš iš savo patyrimo biudžeto komitete 20 metų dirbu jame, galėčiau pasakyti, kad yra pakankamai priemonių stiprinti mūsų fiskalinius pajėgumus. Tai, ką komisija jau yra pasiūliusi, pritarus valstybėms narėms, pavyzdžiui, patikos fondą kuriant, taip pat e, perkeliant nacionalinių valstybių biudžeto lėšas į išorę, rodo, kad yra galimybių ir įgyvenant dabartinį biudžetą ir taip pat ieškant išteklių už jo, bidžių, už jo lėšų. Kolega iš Ispanijos kalbėjo apie diktatūrą, kuri valdo iš Bruselio. Iš tikrųjų kartais trūksta pagrindo veikti ir todėl yra taikomas bendrijos metodas. Ir tai yra geresnė priemonė užtikrinti demokratiją, įtraukiant ir nacionalinius parlamentus. Kartais nacionaliniai parlamentai ir mūsų parlamentas negali veikti tam tikrose srityse, todėl mes turime pagalvoti, kaip galėtume sustiprinti mūsų bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Dank teisus, kad tai, ką mes siūlome, neišspręs visų problemų ir specifinių biudžeto iššūkių. finansinės daugiametės perspektyvos e, trečios ir ketvirtosios antraštinių dalių e, peržiūra iš tikrųjų turėtų apimti ir mūsų aptarimus klausimus ir mes turėtume imtis šito klausimo. moralinės grėsmės klausimą mes aptarėme ne kartą ir be to, kai kalbame apie sąlygas ir solidarumą, mes pasiūlėme kai kuriuos principus ir teigiame, kad tos valstybės, kurios veikia tik nacionaliniu lygmeniu, iš tikrųjų, ko gero, skūsis, kad uh, E, joms siūlomos sąlygos yra netinkamos. Reikėtų nepamiršti, kad kitų valstybių narių socialinėmis sistemos tenka šita solidarumo našta. Taip pat norėčiau pasakyti, pakalbėti apie eurozonos valstybės ir apie ne eurozonos valstybės. Pagrind, Pagrindinis dalykas yra vidaus rinka, o vidaus rinkos e, valiuta yra euras. Septynios valstybės, mano manimu, dar yra pakeliui į eurozoną ir manyčiau, kad mes kalbame apie eurozoną ir apie ES valstybės narės, tačiau tos valstybės, kurios nepriklauso eurozonai, turėtų labai aiškiai apsispręsti, ar jos nori šlietis prie eurozonos ir ar tai yra, ar tai nėra neišvengiamas žingsnis. Su jungtinė ne, ne karalystė praėjusiais metais buvo darėtasi aukščiausių lygių dėl sąlygų Tačiau vis dėlto tos valstybės, kurios ilgainių nenori prisijungti prie eurozonos, turėtų bent jau netrukdyti joje vykstančių procesų, vykstantys procesams. Dėkuoju už pastabą, kad struktūriniai ir sanglaudų tos fondų fondų lėšos yra labai svarbios e, valstybėms narėms ir jeigu struktūrinių fondų nebūtų, tai valstybėms narėms būtų kilę daug didesnių problemų. Iš tikrųjų, teisingai buvo paminėta, kad prieš aukšto lygio darbo grupės posėdį dar rugsėjų mėnesį įvyks konferencija, kurioje įtrauksime ir šio pranešimo kai kurios klausimus, pavyzdžiui, reikėtų taip pat atsižvelgti ir į nacionalinių parlamentų vaidmenį, bei taip pat turėti omenyje konstitucinių teismų priimtus sprendimus. Merci. Pervanš Beres. Pervanš Beres. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū visiems kolegoms, kadangi matau, kad uh, Kiekvienas iš jūsų perskaitėte šio prašymo projektą ir pateikėte po to atitinkamus savo pasiūlymus. Ponas Bals atstovavo ponui Mūrasanui ir uždavė kelis klausimus. Norėčiau atsakyti, kad mūsų svarbiausias tikslas dviejų pranešėjų yra tiek patikslinti kai kurios aspektus, tačiau svarbiausias tikslas, kurį savo užsibrėžėme, praėjus e, maždaug mėnesiui po to, kai išaiškinsime savo santykius su Junktinė karalystė, parlamentas spalio mėnesį galės kreiptis į kitas ES institucijas, pateikti pasiūlymus, kaip pagerinti eurozonos funkcionavimą. Buvo kalbama apie 125 sutarties straipsnį dėl mokėjimų balansų užtikrinimo būtinybę ir čia tikrai galima pasitelkti 125 straipsnį. Nemažai kolegų kalbėjo apie būtinybę keisti sutarties nuostatas, pradedant pono Murasan. Mes nesakome, kad nenorime keisti sutarties ir ponas von Weizsäkeris yra teisus, kad e, dėl to, kad e, tam tikrų metų galbūt e, reikės eurozonos narėms patikslinti ir pasitikslinti, ką reiškia būti tos zonos narė. Tačiau Niekas mums šiuo metu nedraudžia ir e, imtis visų įmanomų priemonių pagal dabar galiojančios sutarties nuostatas. Ir sutartė jau dabar būtų galima numatyti nemažai pasiūlymų, kuriais būtų galima garantuoti ir pagerinti uh, dabartinį eurozonos funkcionavimą dėl bendros atsakomybės e, ar, arba atsakomybės pasidalymo, tie pasiūlymai iš tiesų mums e, visiems yra priimtini ir čia galėtume iš anksto e, išvengti kaltinimų dėl tų keliamų moralinių grėsmių būtina į jas atsižvelgti ir mes tą pranešime darome, tačiau jos neturėtų užkirsti e, kelią taisyti eurozonos trūkumų dėl e, įgaliojimų pasiskirstimo ir sudarinamumo kodekso, manau, kad ši mintis tikrai būtų e, geriausiai gyvendinama nacionaliniu lygiu, pasitelkiant nacionalinės priemonės. Ponsartai kalbėjo apie būtinybę atskirti ES ir Eurozonos biudžetus. Aš neturiu supratimo kaip ta, tas skirtumas atrodys po 20 metų, galbūt jo nebeliks, tačiau šiandien matome, kad e, esant tokiai situacijai, kai 19 valstybių narių yra e, eurozonoje, 7 nori prisijungti ir 2 nenori, tai reikia e, atitinkamai mums ir elgtis pagal dabar esančius aplinkybės. Ponas Torvalsas išvyko, tačiau aš manau, kad jo padėjai perduos jam šią informaciją galbūt vėliau, o dėl sanglaudos, tai e, ponas Biogė apie tai jau kalbėjo, dėl ex ante ir ex post veiklos. E, Mm, aš e, tikrai visų savo santaupų nestatyčiau ant šio pasiūlymo. Nes, e, pavyzdžiui, tvirtinant e, metino pranešimą mes tikrai nežinojame visų aplinkybių, kurios iškils vėliau, tačiau joms iškilus e, mes galėjome pasiremti jau anksčiau patvirtintomis metino pranešimo nuostatomis. Tik manau, kad šią situaciją galėtume panašų metodą pritaikyti. Noriu padėkoti visiems už paramą. Iš tiesų, diskusijų eigoje e, matome, kad e, tikrai yra nemažai reikalaujama iš Europos stabilumo mechanizmo. Su juo dideli lūkesčiai yra siejami. Tačiau diskusijos eigoje jau išaiškėjo šiandien po pietų, kad Europos stabilumo mechanizmas ir toliau turėtų likti vienu iš centrinių priemonių siekiant, kad veiksminga būtų reagavimo į asimetrinius e, sukretimus sistema ir būtent dėl to e, Europos stabilumo mechanizmo kontekste nekalbama apie biudžetinius pajėgumus, taigi kalbant apie bankų sąjungą ir jos finansavimą, čia taip pat būtina nepamiršti ir Europos stabilumo mechanizmo. Pone Maragali, jūs mums siūlote tiek nustatyti sąlygas e, to lietingų dienų fondo veiklai, tiek UBS man kyla klausimas, ar čia reikėtų numatyti automatinį priemonių mechanizmą, nes dabar matome, kad dabartinis su stabilumo mechanizmas būtų naudingas siekiant išspręsti teorinės ir praktinės problemas susijusios su eurozonos atsparumu asimetriniams sukretimams, tačiau mums reikia automatinio reagavimo mechanizmo ir būtent dėl to mes ir siūlome įsteigti tą fondą ir UBS sistemą. Nenoriu kalbėti per ilgai, manau, kad atsakiau jau tikrai į nemažai klausimų, tačiau kalbant apie Jonas Fernandės pasiūlymus, e, tai noriu dar juos į du iš jų sureaguoti. Pirmiausiai, kalbant apie Europos e, finansinio stabilumo mechanizmą, tai e, manau, kad mes savo pasiūlymus jo dvasia ir grindžiame eurozonai, o kalbant apie Europos centrinio banko pelno panaudojimą, tai jau surinktų klausimų metu mes sutarėme, kad šis klausimas bus aptariamas svarstant pakeitimus. Reikės viską dėl jo vėliau įsiaiškinti, kalbant apie Silviguliar paskutinį pasisakymą dėl investicijų derinimo viešojo privataus sektoriaus ir dėl Mario Monti rengiamo pranešimo, su kuriuo buvau su Mario Monti sustikusi Romoje. Šios darbo grupės įgaliojimai keitėsi, nes iš pradžių, e, jei nebus tik įgaliojimai rūpintis euro zona ir jos reikalais ir po to e, peržiūrint įgaliojimus buvo identifikuotos eurozonos problemos, taigi reikės palaukti, kol pamatysime, koks bus galutinis šios darbo grupės pranešimo tekstas, galbūt plenarinėje sesijoje reikės šiek tiek pakeisti galutinio prašymo redakciją, kad atsižvelgtume į naujausius įvykius ir mintis. Ačiū Prasberės Raimurui Bilgiai, ačiū šešėlėms pranešėjams ir visiems dalyvausiems diskusiją. Noriu Jums tik tai pranešti, kad pakeitimo teikimo terminas um, baigėsi birželio 7 dieną 12 val. Tačiau mūsų pranešėjai liktai e, sutarė kad e, būtų galima pratesti šį terminą iki birželio 9 vidurdienio. Kitas jungtinis komiteto posėdis ekonomikos ir biudžeto reikalų vyks birželio 11 dieną, ten svarstysime pakeitimus ir sustiksime su tų šalių finansų ministrais, kurie sutiko atvykti ir sudalyvauti jungtinėme bendrame komitetų posėdėje. Ir be abejonės rugsėjo mėnesį vyks dar vienas bendras komiteto posėdis, per kurį balsuosime dėl to, kad atitinkami pranešimai būtų svarstami spalį plenarnį posėdį. Taigi prašau teisų už tai, kad šiek tiek išnaudojame ekonomikos komiteto e, darbo laiko, tačiau šiuo klausimu mes vis tik tai esame sąjungininkai. Was worth Na, mes vėluojam 15 minučių, bet e, tikrai buvo naudingos ir e, vertingos diskusijos. Taigi sveikinu kolegas.